Bene, benvenuti a tutti, ben ritrovati. Norėčiau visus pasveikinti. Džiaugiuosi, kad vėl susitikome, tikiuosi, kad visi gerai palisėjote ir esate atsigavę ir pasirengę nagrinėti tuos klausimus, kurie mūsų laukia. Pradėsime darbą. Pirmasis po, e, darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu nėra pastabų, tai tvirtiname darbo tvarkę. Taip pat noriu pasakyti, kad yra vertimas į visas kalbas. Toliau antras punktas - posėdžio protokolų tvirtinimas. Kalbu apie Birželio 18-19, Birželio 25 ir Liepos 9-10 dienų posėdžių protokolų tvirtinimą. tvirtinimą. Jeigu nėra kažkokių pastabų, tai tuomet tvirtiname šios protokolus. Taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad šiandieninis mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Tarptautinės priekybos komitetas, INTE komitetas, rengia savos iniciatyvos pranešimą dėl ekonominių santykių ir prekybinių santykių su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir komitete bus balsuojama spalio 10 dieną dėl šio pranešimo. Tai reiškia, kad nėra įmanoma, kad mūsų komitetas nagrinėtų šį pranešimą, nes tiesiog neliko laiko. Tiesiog norėčiau jums, jūs paraginti teikti savo pakeitimus per INTE komiteto sekretoriatą ir pakeitimų, galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 19 diena. Taip pat noriu pasakyti, kad jūs gavote didžiulį pakeitimų paketą ir daugiau kopijų nebus dalyjama, todėl tą dokumentą, kurį gavote, saugokite, per visus posėdžius. Taigi tiek yra pirmininko pranešimų. Dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas - ES 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai. Pone Esterdelangė yra posėdėje. Norėčiau pasakyti, visiems priminti, kad Liepos 24 dieną taryboje buvo patvirtintas 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas ir taryba pranešė, kad dėl tam tikrų e, biudžeto eilučių bus e, daromi lėšų apkarpimai, pavyzdžiui, bus mažinamos lėšos e, kaimo plėtros ir paramos programoms. Dėl biudžeto, bendrojo biudžeto projekto yra pateikti 35 pakeitimai. Taip pat norėčiau tuo pačiu dar pasakyti, kad e, rugsėjo 18 dieną kitame mūsų posėdėje mes balsuosime dėl mūsų komiteto duomo, nuomonės, kuri bus teikiama kartu su mūsų komiteto pakeitimais. Norėčiau taip pat pasveikinti komisijos atstovą ir norėčiau suteikti žodį Ester, jeigu ji nori e, pristatyti, jeigu ne, tai tuomet balsuosime. Kad viskas vyktų kiek įmanoma greičiau, siūlyčiau iš karto balsuoti, balsuosime keliant ranką. Dichiaro aperta la votazione. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl 5200 pakeitimo, kas už, kas prieš. Direi respinto, eh? Ci sono astenuti? Atmesta. Ar yra kas susilaikė? Taigi atmesta. Diamo l'emendamento 5219. Eh? Sì. 5219. Kas už? Prieš? Penki tūkstančiai du šimtai devyniolika. Kas susilaiko? Atmesta. Penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 5218. Kas už? Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Norite patikrinti elektroniniu būdu 5218 pakeitimą, gerai tikriname. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. kažkas neturi savo balsavimo kortelės, tačiau tai nedaro didelio skirtumo. 5223. E, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penki tūkstančiai du šimtai pirmas ir penki tūkstančiai du šimtai septintas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 5202 ir 5216. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 5203 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 5226. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Penki tūkstančiai du šimtai devynioliktas, kas už? Prieš patikrinsime, nes neaišku. 5219 balsuojame elektroniniu būdu. Contrario. Ok, scusate. Ok, votato tutti? Respinto. Ar visi balsavote atmesta? Penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuntas, kas už? Prieš susilaiko priimta. 5227 kas už, prieš susilaiko priimta. 5225 kas už, prieš susilaiko priimta. 5219 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penki 1224. Atsiprašau. 5219 dar kartą pakeitimas išmokos paukštienai. Kas už? Prieš kas prieš, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 5232, kas už, prieš, susilaiko priimta. 5231, kas už, prieš, susilaiko priimta. 5234, kas už, prieš, susilaiko priimta. 5220, kas už, prieš, kas susilaiko priimta atrodo atmesta, bet patikrinsime elektroniniu būdu. Taigi tikriname 5210 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Čia dėl tabako. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 prieš 11 už, taigi aiškiai atmesta. 5204, kas už, prieš susilaiko priimta. 5221, kas už, prieš susilaiko priimta. 5213, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5207, kas už, atsiprašau, 5209 pakeitimas turėjo būti. Taigi, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 5207 dabar, kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 5208, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 5233, kas už, prieš, kas susilaiko priimta. 5206, kas už, prieš, susilaiko priimta. 5211, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 5212, kas už, prieš prieš susilaiko priimta. 5205, kas už, prieš, kas prieš, susilaiko priimta. 5222, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ačiū. Taigi tęsėme toliau. Norėčiau padėkoti Ester Delangė už jos nuveiktą darbą ir keliaukime toliau. Norėčiau Jums priminti, kad rugsėjo ketvirtoji diena yra galutinis pakeitimo pateikimo terminas dėl nuomonės. E, dabar pereiname prie penktojo darbo atvarkės punkto. Prašau Jūsų dėmesio. Mes kalbame apie pirmąjį deleguotą į teisės aktą dėl pieno paketo, kalbant apie visą didįjį žemės ūkio paketą. Norėčiau Jums priminti, kad komisija siūlo įvesti tam tikras normas, tam tikrus standartus dėl, dėl tam tikrų e, tarp valstybinio bendradarbiavimo e, organizacijų ir taip pat dėl pieno ir pieno gaminių gamintojų bendradarbiavimą. Čia yra kalbama apie žaliavinio pieno e, kiekį, kuris turėtų būti pieno gaminiuose. Ir tai yra, apie tai yra kalbama 200 straipsnėje. Lisabonos sutarties 219 straipsnėje ir e, tokius teisės aktus galima, pat, jie bus patvirtinti tik tai tokiu atveju, jeigu Europos parlamentas e, nepateiks kažkokių prieštaravimų. Taigi e, komisija šiam atveju siūlo ypatingos skubos procedūrą, kad jau spalio trečią dieną galėtų įsigalioti ši nuostata. Turime komisaro laišką, jame yra taip pat pagrindimas, dėl ko e, siūloma pagreitinta procedūra ir e, galutinis e, pastabų teikimo terminas buvo rūpiučio 29, kadangi nebuvo pateikta jokių prieštaravimų ar pastabų, tai aš siūlyčiau, kad mes patvirtintume šią procedūrą ir paži pa pažymėtume no objections Tai yra tokia yra procedūra ir tokiu būdu jau rugsėjo mėnesio plenarinėje sesijoje e, bus galima nagrinėti šį klausimą, jeigu šį klausimą patvirtins pirmininkų sueiga. Norėčiau paklausti, ar visi už, pasisakote už tokią procedūrą, ar niekas neprieštarauja, tai tuomet mes patvirtiname šį deleguotą į teisės aktą ir jis keliaus į rugsėjo mėnesio plenarinę sesiją, kur dėl jo bus balsuojama. O dabar galime pereiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Čia kalbama apie preliminarų pranešimą siekiant teigiamos 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Kolegos, jūs puikiai žinote, kad e, šitas klausimas yra labai svarbus. Finansinės perskybos programos patvirtinimas yra labai svarbus klausimas. Ir mes parlamentas jau birželio 8 dieną parengėme savo nuomonę ir 2011 metų birželio pabaigoje parengėme kitą nuomonę ir parlamentas pageidavo, kad biudžetas bendrai žemės ūkio politikai liktų bent tos, to paties lygio, skaičiuojant konkrečią skaitinę išraišką. Taigi dar prieš vasaros atostogas jūs galėjote susipažinti su mūsų nuomonės projektu, kuriame buvo pagėdaujama, kad komisija nemažintų išlaidų tam tikroms kategorijoms, ypač antrajai biudžeto eilutei, mes norėtume, kad šios eilutės finansavimas išliktų, išliktų nepakitęs. Taigi mes norėtume įšaldyti tas lėšas, bet jokių būdų nemažinti jų. Tačiau mes gavome informacijos, kad valstybės narės neto mokėtojos norėtų sumažinti šią biudžeto eilutę, o kitos valstybės pageidautų, kad ši eilutė būtų didinama arba bent jau išlaikyta tokio pat lygio. Kadangi šis finansavimo lygis yra labai svarbus bendrai žemės ūkio politikai įgyvendinti ir buvo pateikta įvairiausių projektų paraiškų siekiant e, padarysti bendrą žemės ūkio politiką veiksmingesnę. Taigi, manytume, kad nereikėtų mažinti biudžeto bendrai žemės ūkio politikai ir jeigu būtų kokių nors pakeitimų, tai mes turėtume juos pateikti iki rytojaus 12 valandos. Dabar aš norėčiau pradėti diskusiją, suteikti galimybę pasakyti savo nuomonę Ester Delangai, po to komisijos atstovui, o po to ir kitiems kolegams. Džordžas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už jūsų nuomonės projektą, kurį jūs išdalinote projektui. Žinoma, aš pritariu daugeliu jūsų sakytų minčių, tačiau nesu šimtų procentų įsitikinęs, dėl to, kas pasakyta Dašo e, pranešime, kadangi mes turėtume aiškiai e, suvokti, ką turime omenyje. Todėl mes turime labai atsargiai vertinti komisijos nuomonę dėl finansinės programos lygio. Yra sakoma, kad dešimčia procentų bus mažinamos išlaidos bendrai žemės ūkio politikai, tačiau tam tikrais atvejais arba tam tikrose sektoriuose tų mažinimų realiai nebus. Komisija pateikė savo pasiūlymą, kuris yra išeities taškas dėrybose su taryba ir parlamentu. Ir todėl mes turime labai atsargiai formuluoti savo nuomonę. Ir aš, pirmininkė, siūlyčiau vietoj to, kad e, reikalautume sugražinti biudžeto finansavimo lygį į tas pačias vėžes, kurios buvo anksčiau, turėtume parodyti labai apdairų politinį požiūrį į finansinę programą ir reikėtų atsižvelgti į tai, kad visur yra stengiamasi mažinti. Kita vertus, reikia prisiminti, kad apskritai yra mažinamas ES biudžetas ir tokiu atveju žemės ūkio biudžetas neturėtų, negalėtų išlikti tokio pat lygio, jeigu būtų mažinama mas finansavimas kituose sektoriuose. Taigi daugelis sričių, daugelį sričių finansavimas bus mažinamas Ir todėl reikėtų atsižvelgti į tai, kad koks bus bendras biudžetas ir atsižvelgti į tai, ar bus galima sutaupyti kur nors papildomų lėšų kitose sektoriuose. Labai svarbu, kad politinių požiūrių vertinant mes priimtume labai apdairę poziciją. Nereikėtų elgtis labai radikaliai, tiesiog reikėtų įsiklausyti į politinės diskusijas, kurios vyksta ateitie. Dėkoju Džordžui. Pritariu Jums, kad, kad reikia atsižvelgti į tavo išsakytus kriterijus. Iš tikrųjų, reikia siekti, kad žemės ūkio lėšos nebūtų mažinamos. O dabar žodis kolegijai Delangai. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju ir komisijos atstovui, kuris dar kartą patikino, kad komisija tiesiog nori uh, tiesiog pagražinti savo įvaizdį uh, teigia, kad viskas yra netai blogai, tačiau iš esmės atrodo finansinių lėšų ir nepakanka, nepakanka ir mums yra žadamos tik tai tam tikros virtualios dovanos. Vasara jau daug kas įvyko, daug kas atsitiko ir reikėtų įsigilinti, kokie tie karpimai buvo atliekami ir kaip. ir kalbant, kad biudžetas būtų išsaugom, išsaugotas, iš tikrųjų reikėtų elgtis diplomatiškai, neprarasti savo pozicijų, nesakyti savo pozicijų, tačiau galbūt reikėtų kitaip suformuluoti vis dėlto siekiant išlaikyti savo pagrindinę poziciją, kad biudžetas būtų išsaugotas toks, koks jis buvo anksčiau mūsų frakcijoje mes aptarnėjame septintąjį punktą, kuriame yra raginama parodyti lankstumą, kai yra kalbama apie maksimales mažinamas sumas. Aš tiesiog norėčiau susijęti tą klausimą su bendra mūsų pozicija dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos galbūt mūsų pasiūlymai galų gale taps kitokie, tačiau savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes iš esmės pritarėme jūsų išsakytai pozicijai. Dėkojim e, Esterai. Dabar noriu suteikti pirmininko pavaduotojai Sikorskį. Ar... Situacija stašė dosyč. Padėtis gana sudėtinga tapo dėl to, kad per visą darbo laikotarpį, kai buvo rengiama daugiametė finansinė programa, mes labai mm, aiškiai formulavome savo teiginius, suprantame, kokioje padėtyje yra valstybės narės, visur krizė, visur yra vidaus problemų, įsiskolinimų. Ir aš manau, kad mes galbūt kiek per lengvai nusileisdavome tiems, kas norėjo mažinti biudžetą žemės ūkio. Būtent remiantis tuo, kad padėtis, kaip aš sakiau, yra sudėtinga valstybėse narėse. Tai klausimas dabar būtų, kaip reaguos ūkininkai, kaip bus toliau auginama ES žemės ūkio produkcija Ir dar vienas e, aspektas. ES biudžetas visada e, nukreiptas į plėtrą ir galbūt kitaip turėtume žiūrėti į ES biudžetą. Tai pinigai, kurie turi teikti naudą visiems. Ir tai yra įmanoma. Taigi mes turime uh, laikytis atitinkamos pozicijos. Na ir dar apie tą biudžeto mažinimą, kur bus mažinamos lėšos, ko gero ne pirmajame ramstyje, nes per pirmąjį ramstį valstybės narės pasiekė tokios lėšos, kokios negalėtų pasiekti priešingų atveju. O kaip yra su antruoju ramščiu? Žinome, kad per jį tikiamas lėšos turėtų padėti kaimo plėtrai ir valstybės narės turėtų siekti plėtros, ta plėtra turėtų būti vienoda valstybėse narėse. Taigi turi būti atitinkamai suderinta mūsų pozicija. Ji turi būti atsargi, pasverta, bet taip pat ir labai aiški. Mes turime suprasti, kokie yra ūkininkų poreikiai, kokia yra dabar situacija pasaulyje. Ir mes taip atsargiai viską ir aiškiai turime suformuluoti. Pritarsiu tiems, kas apie tai kalbėjo prieš mane. Na, aišku, žemės ūkio komiteto vaidmuo yra teikti konkrečią nuomonę. Ir kažkada mūsų paklaus, kokiagi buvo konkreti jūsų nuomonė, ką jūs nuveikėte konkrečiai svarstant šį klausimą. Ačiū. Kolega Jar, dėkuoju pirmininkė už pasiūlymus. Jie yeah padėjo teisingai nušviesti visą padėtį. Jau anksčiau, kalbėdamas su komisaru, pasakiau, kad galime priimti įvairiausių sprendimų, galime uh, E, teikti pažadus, tačiau visų pirma reikia atsižvelgti į ūkininkus, kurie laukia konkrečių veiksmų, o ne tos informacijos, kuri yra pateikiama žiniasklaidoje. Jiems labai svarbu žinoti, ar lėšų bus daugiau, tiek pat ar mažiau. Anksčiau aš. Uh, lankydamasis pas rinkėjus, jiems pasakojau tai, ką sakydavo komisarai. Vieni kalbėjo apie taupimus, kiti apie tai, kad lėšų bus daugiau. O dabar labai svarbu pasakyti tiesą, nesvarbu, kokiais žodžiais ją pateiksime. Labai svarbu, kad būtų konkrečiai pasakyta, kokios sumos bus išmokėtos per artimiausi finansinį laikotarpį. Kaip tai bus padaryta, kaip tai bus suformuoluota, man visai nesvarbu. Svarbu, kad mes galėtume apginti savo politiką prieš rinkėjus. Galbūt yra kokių nors priežasčių, kurių e, aš nežinau, tačiau kalbant apie žemės ūkio biudžeto politiką, jeigu reikia iš esmės mažinti išmokas, tai tuomet turėtume uh, grįžti prie žemės ūkio politikos reformos. Tada, jeigu biudžetas bus mažinimas, tai ta reforma gali ir būti neužbaigta. Tai reikia turėti omenyje diskusijų metu ir svarbu žinoti, kokiamis lėšomis mes galėsime disponuoti. Dėkoju toliau Jose Pove. Manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad mums reikia tokio biudžeto žemės ūkiui, kuris e, leistų mums įgyvendinti tai, ką užsibrėžėme. E, tačiau įtikinti tuo ne tik komisiją, bet ir kitus Europos parlamento narius yra nelabai, e, bus nelabai lengva. Mums dėl to reikia pateikti atitinkamą poziciją ir mes čia turėtume ją grįsti trim, mažiausiai trimis elementais. Visų pirma, turime iškelti užimtumo ir krizės klausimą, e, nes užimtumas e, žemės ūkio sektoriuje turėtų būti esminė sąlyga. Toliau kitas esminis dalykas, jeigu mes kalbame apie didesnį žemės ūkio nuoseklumą, tai tuomet mes turime turėti omenyje ir ekologinės priemonės, o jeigu mes siekiame tų ekologinių priemonių gyvenimų, tai reikia tam ir lėšų. Toliau trečias aspektas, mes turime kalbėti ne tik apie biudžeto lėšas, bet taip pat apie taupimą, apie tai, ką galima sutaupyti ES lygmenyje, jeigu turėsime geresnį geriau, geriau subalansuota prekyba, jeigu būsime mažiau priklausomi nuo importo. Taigi mes turime galvoti apie savo piliečius ir nepamiršti prekybos balanso. Taip pat e, reikia nepamiršti, kad rugsėjo mėnesį visos organizacijos, kurios yra susiję su žemės ūkiu ir maisto e, gamyba, susirinks čia Europos parlamente, kad e, kad susitiktų su atitinkamais parlamentarais, stebėtų mūsų komiteto darbą. Taigi mes turime geriau pagrysti savo nuomonę, kad pasiektume savo, e, sri, savo užsibrieštų tikslų. Toliau, ponė Rodus, norėčiau padėkoti už iniciatyvą ir norėčiau pasakyti, kad aš nepritarsiu dideliem lėšų apkarpimam, dideliem lėšų mažinimams, jeigu, mažinimui. Jeigu mes kalbame apie ekologiškumą, Tai mes turime ne tik, ap, ne tik kalbėti apie tai, o siekti tikro ekologiškumo, o tai juk kainuoja. E, todėl mes negalime reikalauti iš ūkininkų, kad jie e, 30 procentų savo gamybos atliktų ekologiškai, bet tuo pačiu metu mažinti toms ekologiškoms priemonėms skirtas lėšas. Taip pat mes turime. E, bendradarbiauti su biudžeto kontrolės komitetu, ir biudžeto komitetu ir man atrodo, kad jie mus tarsi palaiko. Jie taip pat panašiai kalba apie e, ekologinės priemonės ir kol, tada lieka vienintelis mūsų priešininkas, tai yra taryba. Ir jeigu mes e, tarybai rodysime, kad mes to 30 procentų tikslo pasieksime tik tai, kai bus skiriamos tam tikros lėšos, tai, tai manau pasieksime savo tikslų. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau Albertes. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už šį dokumentą. Jis eina tinkama linkme, norėčiau pabrėžti tai, ką jau minėjo kiti e, kolegos e, iš visų frakcijų. Taip pat norėčiau pritarti Džordžiui, jeigu yra mažinamos lėšos, tai tuomet e, tas lėšų mažinimas turėtų būti subalansuotas. Negalime e, apkarpyti lėšų tik tai žemės ūkio priemonėms. Nesvarbu, ar kalbėsime apie Vengriją, Portugaliją ar Vokietiją ar kitas valstybės nares, e, mes matome, kad situacija šiuo metu yra tokia, kad, e, kad ūkininkams reikia e, išmokų, nes kyla grėsmė tų ūkių egzistavimui, jeigu jie negaus išmokų. Taigi labai svarbu, kad tas veiktų tas europinis saugiklis, kuris padėtų išlikti žemės ūkio bendrovėms. Taip pat e, pastebėjus žemės ūkio politiką galima e, pastebėti, kad kuomet valstybės išmokos mažėja, iš karto auga maisto produktų kainos. Tai reiškia, kad e, viskas už viską moka tarsi vartotojas. Jeigu žemės ūkio bendrovė susiduria su tam tikra nepalankia situacija, tai tuomet už tai moka vartotojas. E, viena kolegė man parodė tokią nedidelę. Aš lankiausi Latvijoje ir viena kolegė parodė man ten nedidelę žemės ūkio bendrovę, kur, e, kur ūkininkė laiko tik dvi karves. Ir būtent ta ūkininkė labai dėkojo už išmokas, ES išmokas, nes jie, jai tai E, padeda išlaikyti tą bendrovę. Tai yra iš tiesų nedidelės lėšos, bet iš tiesų jos padeda išlaikyti tą ūkį. Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad, kad jeigu žemės ūkio politika reiškia tai, kad 30 e, procentų e, didinami tikslai, tai tuomet negalima e, tik tai 20 procentų padidinti, padidinti lėšų tų tikslų įgyvendinimui, nes kitaip nepavyks įgyvendinti BŽUP tikslų, taip kaip mes juos įsivaizduojame. Dėkoju. Toliau. Brita Raimės. Norėčiau padėkoti už jūsų labai geros kokybės pranešimą ir paminėti dar vieną aspektą. Mes turėtume prisiminti, kad ūkininkai, jų veikla turi reikšmės kaimo plėtrai ir apskaitai ekonomikos plėtrai, kadangi ūkininkai yra susiję ir su kitomis regioninėmis įmonėmis, todėl investicijos į regionus leidžia įdarbinti ir kitų pramonės šakų atstovus, skatinti e, pramonės raidą, kadangi tuomet būtų sudaromos galimybės pirkti techniką ne iš Korejos, o tiesiog kurti, gaminti tokią techniką, kuri reikalinga vietos ūkininkams. Taigi reikia prisiminti, kad bendrasios žemės politikos finansavimas yra susijęs ir su kitomis ekonomikos rytimis. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pritarti kolegų mintims, taip pat norėčiau padėkoti už pranešimo projektą. Ester Lange pranešime yra teisingai siekiama apginti, siekiamas apginti finansavimas bendrai žemės ūkio politikai. Labai svarbu įgyvendinti visas programas, turint pakankamą finansavimą, o ne gaunant daug mažiau lėšų. Reikia aiškiai pasakyti, kad kompensacinės išmokos ūkininkams yra naudingos ne tik jiems patiems, bet ir vartotojams. Bendroji žemės ūkio politika apskritai yra labai svarbi vartojimui, vartotojams. Taip pat norėčiau pakalbėti apie kaimo plėtrą ir pasakyti, kad neturime pritarti uh, toms finansavimo mažinimo tendencijoms, kurios yra pastebimos atskirose valstybėse ir regionuose. Ta pačia proga norėčiau pasakyti, kad pritariu Kapulios Santos pasiūlymos dėl, mams dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Labai svarbu apginti mūsų ūkininkus ir jų poreikius. Ja, ich darf ich. Äh, Martin, aš norėčiau pritarti Sekierski nuomoniai dėl to, kad jeigu bus mažinamos lėšos, tai gali būti tas mažinimas neproporcingas, galvojant apie atskiras e, biudžeto eilutes bent jau dabartinis paskirstimas turėtų išlikti adekvatus, o kalbant apie atskiras, kas, atskirus ramščius, tai ko gero iš pirmosios, pirmojo ramščio į antrąjį ramstį perkėti finansavimą, o ne priešingai. Tokie pasiūlymai buvo padaryti, jie turėtų aiškiai atsispindėti ir septintajame punkte, o valstybės narės neturėtų manyti, kad tai, ką duoda Bruselis, reikėtų paimti, o tai, kas turi būti teikiama įgyvendinti įvairias finansavimo programas vietose, atseit galima nubraukti. Labai svarbu, kad mūsų reforma būtų tikima ir labai svarbu, kad kolegos parlamente mumis patikėtų, kad suprastų, jog ekologinimo politika taip pat yra susijusi su bendraja žemės ūkio politika, su bendruoju finansavimu. Mes negalime siūlyti paliktą, palikti situaciją nepakeistą. Ir nemano, negalima įšaldyti situacijos, negalima numatyti tik tiek lėšų, kiek turėjome anksčiau, nuo to mes nepasistubėsime į priekį niekaip. Sutinku su jumis, Martinai, ir dabar paskutinis kalbėtas, panas Jurdik. Dėkoju, ponė pirmininkė. norėčiau palaikyti bendrą mūsų komiteto poziciją dėl, dėl 2014-2020 metų e, daugiametinės finansinės programos. Jeigu mes kalbame apie žemės ūkį, tai mes nekalbame apie kažkokias naujoves, tačiau reikia pabrėžti, kad mums reikia reformų šioje srityje ir ūkininkai e, jų laukia. Per praėjusį mėnesį aš aplankiau daug ūkių Latvijoje ir iš tiesų ūkininkai labai vertina e, pono Des kalbą. E, ir susitikimas su ūkininkais ir dauguma tų ūkininkų aišku laukia, kad būtų įgyvendinta tai, kas buvo pasakyta, tačiau tas įgyvendinimas e, bus sudėtingas. Norėčiau palaikyti e, diplomatinį būdą, kaip e, išreikšti savo nuomonę dokumentuose, teisės aktuose. Tačiau kita vertus reikia nepamiršti konkrečių tikslų ir kad reikia siekti tų tikslų. Jeigu uh, mes mažinsime lėšas, tai tuomet mes ir būsime tie, e, kal, tie kaltininkai tų, dėl pasiekmių, e, kurias sukels tas lėšų mažinimas. Taigi mes turime e, pasisakyti kategoriškai prieš lėšų žemės ūkiui mažinimą, nes iš kitos pusės daug lėšų yra skiriama, pavyzdžiui, vairiems E, kariniams tikslams. E, ir aš džiaugiuosi, kad mano nuomonė sutampa su daugumos kolegų ir aš aišku palaikau šią nuomonę. Dėkoju. Grazie, onorevole Rubiks. Chiude Luis Capolas. Ačiū, ponas Rubiks. Ir ponas Kaplasantas. Ačiū, pirmininkė. Labai sunku dar papildyti tai, ką pasakė jau anksčiau kalbėjusiai. Bet aš norėčiau iš esmės, kaip ir daugelis kitų, pritarti jūsų pranešimui. Ir manau, kad e, jūsų pranešimas e, kartu su kitais e, siūlytais pakeitimais turėtų atspindėti šio komiteto nuomonę. Taigi tikiuosi, kad pranešimui su pakeitimais bus pritarta, nes pranešimas atspindi komiteto daugumos nuomonę. Taigi tikiuosi, kad šis komitetas vienbalsiai pritars pranešimui. Ačiū. Dabar panas Longo. Komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasisakyti dėl pateikto pranešimo projekto. Mes išanalizavome šį dokumentą gana atidžiai, įsigilinome į tai, kas čia išdėstyta Na ir iš tiesų, šiandien pirmą kartą turėjau galimybę išgirsti jūsų nuomonę šiuose diskusijose ir, aišku, jūsų nuomonę perduosiu ir savo vadovams. Kalbant apie daugiametę finansinę programą, be abejo, ji yra labai svarbi bendro žemės ūkio politikos požiūriu, kadangi tai yra BŽUP pats pagrindas ir ši programa padės mums užtikrinti BŽUP ateitį ir sukurti stiprią bendro žemės ūkio politiką. Taigi, aišku, finansiniai aspektai šio požiūriu yra labai svarbus. Aš tik norėčiau atkreipti dėmesį į porą techninių detalių jūsų pranešimo projekte. Pirmiausia, 2007-2013 laikotarpis. Du tūkstančiai antraisiais buvo numatytos lėšų ribos šiam laikotarpiui. Ir tuo metu realiaja verte buvo sumažintos e, išlaidos lėšos e, BŽUP. Nes buvo tik iš dalies kompensuotas infliacijos poveikis. Taigi galbūt ne visai teisingos padarytos išvados e, ir palyginti du laikotarpį jūsų pranešime. Na ir dar mūsų pasiūlymai dėl 2014-2020 metų. Mūsų e, pasiūlyme kalbama apie išaldymą lyginant su 2013. E, -aisiais. Turime prisiminti, kad ES įstos Kroatija ir mes turime atsižvelgti į tas lėšas, kurių pareikalaus ir Kroatijos įstojimas. Taigi mūsų pasiūlyme e, yra atsižvelgta ir į tai mūsų Liepos 6 dienos pasiūlyme. Tai tokios mano pastabos šiuo metu. Dar kartą norėčiau padėkoti jūsų komitetui už pateiktą pranešimo projektą ir už šią labai įdomią e, diskusiją. Pirmininkas, ačiū. Be abejo, mes e, įsiklausysime į tai, ką Jūs pasakėte mums šiandien. Ir noriu priminti, kad rytoj, rugsėjo 4, 12 val. baigėsi pakeitimų pateikimo terminas ir aš iš anksto dėkoju tiems, kas pakeitimus ketina teikti. O dabar turime dar grįžti prie ketvirto punkto mūsų darbo tvarkėje. Aš atsiprašau ponios Delangė, bet na, mes balsavome ir balsuodami pamiršome kaip ir aptarti pačią nuomonę. Taigi dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Delangė. Ačiū pirmininkė. Na, kadangi buvo balsuojama dėl biudžeto eilučio ir tas balsavimas atspindėjo diskusiją, kuri vyko daugelėje frakcijų. Ir nuomonės projektas neturi būti pernelyg taisomas, Vis dėlto turime prisiminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra rytoj, o yra nemažai tokių jautrių klausimų šioje nuomonėje, mm, į kurias, į kurias galbūt norėtų sureaguoti kolegos. Iš esmės nuomonėje aiškiai atsispindi, kad žemės ūkio mm, biudžetas biudžetui nėra e, numatytas e, padidėjimas apskritai, kalbama daug apie viso biudžeto padidėjimą 7 procentais, bet e, jeigu kalbėsime apie žemės ūkį, tai apie pusę procento pirmam ramšiui ir 5 procentai antram ramšiui kaimo plėtrui. Čia turime prisiminti, kad ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių vyko sudėtingos diskusijos dėl biudžeto, tai mes turime realiai viską vertinti. Būtent realistiškai ir balsavome. Mes Mm, prisiminėme, kas svarbiausia, kokie dalykai prioritetiniai mums, mm, mūsų komitetui ir pagalvojame, kokie galimi kompromisai. Mes kalbėjome apie eksporto išmokas. Ir aš norėčiau, kad ir komisija atkreiptų dėmesį į kai kurios dalykus, taip pat atkreipti kai kurios dalykus mm, ir komiteto, ir tarybos dėmesį, pavyzdžiui, visoje ES atskiriuose regionuose buvo tam tikrų problemų susijusių su klimatinėmis sąlygomis, į tai reikia atsižvelgti. Na ir dar, aišku, jeigu liberalizuojame žemės ūkio politiką, tai galbūt reikėtų labiau um, informuoti tos asmenys, kurie perka uh, produkciją. Taigi komunikacijos priemonės yra dar vienas svarbus mm, komiteto prioritetas ir apie tai taip pat kalbama nuomonė. Ir aš esu jau apie tai kalbėjusi. Taip pat e, esu kalbėjusi apie bandomuosius projektus ir svarbu, kad tie bandomieji projektai, už kuriuos balsavo parlamentas, būtų sėkmingai įgyvendinami. Ir kalbėjome ir su komisija, kurie bandomieji projektai yra svarbiausi kurie svarbiausia mūsų komitetui. Mes e, patvirtinome papildomą žaliųjų pasiūlytą bandomai projektą dėl genetinių išteklių ir aš e, lauksiu dar kolegų pasisakymų, reakcijų. Ačiū. Grazie Ester. Bene, con questa puntualizzazione sul progetto di parere. Ačiū Ester. Tai toks pasisakymas dėl nuomonės projekto. Jeigu niekas neprašo žodžio dėl šio klausimo, tai galime grįžti ir toliau tęsti mūsų darbo tvarkės svarstymę. Ikime prie septinto darbo tvarkės punkto. Ir tai yra esminiai klausimai. Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽUP paramos schemas. Kaip žinote, prieš vasaros atostogas. Daugiau nei 7 tūkstančiai pakeitimų buvo pateikta, pateikė ir pats pranešėjas pakeitimų. Tai yra pakeitimai pateikti dėl visų keturių komisijos pateiktų pasiūlymų. Ir tas pakeitimų kiekis, aišku, parodo, kokie svarbus klausimai yra svarstomi ir kad tikrai labai stengiamasi patobulinti komisijos pateiktą pasiūlymą. Bet taip pat tie pakeitimai parodo ir tai, kad labai įvairi padėtis, kalbant apie žemės ūkį visose ES valstybėse narėse. Ir mums svarbu rasti sprendimą, kuris tiktų visiems žemės ūkio atstovams ir, aišku, galbūt turėtume pademonstruoti, kad Europos Sąjunga, Europos Sąjungos parlamentas laikosi vieningos pozicijos, taip kaip atsitiko ir Leon ir Dės pranešimo atveju. Taigi Dėl šio punkto turime 2092 pakeitimus, 111 pateikė pats pranešėjas ir 500 šių pakeitimų yra susijęs su ekologiniu aspektu. Na ir galima pabandyti apibendrinti šį pranešimą. Ponas Pačeko dalyvauja mūsų diskusijoje. Dabar suteiksiu žodį Luisui, kuris pradės mūsų diskusiją. Ir tik e, pasakysiu, kad jeigu liks laiko, jeigu valandos pakaks diskusijai šiuo klausimu, tai aš norėčiau, kad e, vyktų ir koordinatorių posėdis, kuriame dalyvautų pranešėjai Ir tame posėdėje mes kalbėsime apie strategiją, kaipgi mums susidoroti su tokiu dideliu pakeitimų skaičiumi. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad mes susitikome ir tikiuosi, kad visi gerai pailsėjote ir kad grįžote žymiai energingesni, nes mums tikrai tos energijos prireiks artimiausiamis savaitėmis, kad galėtume tęsti savo darbą. Kol kas dėja sąlygos nėra labai geros, kad galėtume aptarti visų pakeitimų turinį ir manau, kad ne visi kolegos turėjo galimybę susipažinti su visais pakeitimais, nes pavyzdžiui, mano, į mano kalbą e, pakeitimai buvo išversti tik prieš dvi dienas. Taigi pakeitimai dar nėra išversti visas kalbas, tačiau aš jau perskaičiau porą šimtų pakeitimų ir galiu pasakyti, kad yra tikrai tokių esminių pasiūlymų, esminių pakeitimų ir yra tokių smulkių pakeitimų ar kažkokių smulkių pasiūlymų, uh, kurie galbūt nebūtinai yra susiję su e, visa dokumento logika ar net nėra suderinami su visa dokumento logika. Todėl manyčiau, kad šiandien mes bandytume kažkaip e, iškristalizuoti keletą mūsų darbo metodo gairių ir manau, kad mes turėtume laikytis to, nu, mūsų anksčiau numatyto tvarkara, tvarkaraščio, kad du posėdžius lapkričio mėnesį skirtume šiai temai, tai būtų lapkričio 5 ir lapkričio 26. E, ir tuomet galėtume lapkričio mėnesį ir balsuoti. Tai reiškia, kad rugsėjį ir spalį mes dar turėtume laiko intensyviai dirbti ties šio klausimu, intensyviai dėrėtis. Toks būtų mano pasiūlymas. ir norėčiau galbūt išgirsti jūsų pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti dar šitą darbą. Ir manau, kad mes turėtume koncentruotis į pagrindinius esminius klausimus ir e, galbūt kitą savaitę surenkti visų pranešėjų susitikimą. Nes aš ir šiaip rengiuosi susitikti su visų frakcijų pranešėjais O tie susitikimai nebus lengvi, nes yra tikrai labai daug pakeitimų ir bus sunku sutarti dėl tų esminių punktų, dėl kurių e, galima būtų pasiekti susitarimų. Taip pat e, galbūt reikia aptarti tuos nuomonių išsiskirimus, tuos punktus, dėl kurių nuomonės taip išsiskiria e, ir galbūt ieškoti kažkokių tai kompromisų dėl tų punktų. Be to, aš aišku esu pasirengęs reaguoti į visas jūsų pastabas, į tas pastabas, kurios nesuardys pranešimo nuoseklumo. Manau, kad mes turime kalbėti apie bendrą BŽUP reformos orientaciją ir Iš tiesų tai yra labai didžiulis uždavinys išnagrinėti daugiau nei 7000 pakeitimų. Taigi mums tikrai yra ką nuveikti, todėl aš pasiūlyčiau tokį tvarkaraštį, kad jau šią savaitę e, numatyčiau laiką, kada aš susitiksiu su šešėliniais pranešėjais E, tokiu būdu mes galėtume suderinti savo tvarkarašius, tai būtų kol kas prioritetinis darbas. Ir aš jau atsakau, e, atsisakau įvairių susitikimų, pasiūlymų susitikti e, kai, jei tai nėra susiję su šiuo klausimu, nes aš tiesiog noriu laikytis tvarkaraiščio, kuris yra numatytas. E, puiku, sako pirmininkas, iš tiesų tai labai, mūsų laukia labai sudėtingas darbas, tačiau aš tikiuosi ir norėčiau, kad mes atrastume kažkokių būdų ir priemonių ir kriterijų, kurie padėtų mums E, parengti kažkokią bendrą nuseklę poziciją, kur, kurioje nebūtų prieštaravimų. Norėčiau suteikti žodį e, šešėliniams pranešėms, iš pradžių Marian Maginės, paskui Lion ir taip toliau. Marian Maginės, dėkoju e, kadangi pranešėjas yra atviras pasiūlymams, man atrodo, tai yra jau gera pradžia, ypač tiems, kurie pateikė e, pakeitimus. Iš tiesų, Tai yra sudėtingas darbas e, ir aš jau peržiūrėjau didžiąją dalį pakeitimų ir galiu pasakyti, kad kai kurie iš jų dubliuojasi. Ir e, man atrodo, esminis dalykas yra darbo metodas ir pranešėjas jau iškėlė šį klausimą. Manau, kad mes e, turime tuos pakeitimus sublokuoti, tai yra suskirstyti juos pagal tipą ir pagal e, straipsnius. Aišku, tai yra sudėtingas darbas, bet tik tai atlikę šį darbą mes galėsime e, priimti kažkokius politinius sprendimus. Man atrodo, kad iš tiesų svarbu siekti pažangos šiame darbe. Ir jeigu mes pažiūrėsime į tuos kontroversiškus klausimus, pavyzdžiui, dėl ekologinio aspekto yra pateikta apie 600 pakeitimų, tai jau vien e, šiam klausimui turėsime skirti labai daug e, klausimų. Taip pat yra šimtai pakeitimų dėl labai smulkių teksto dalių, bet jos yra esminės, jų turinys yra esminis. Ir manau, kad mes turime mm, tikrai e, paskirti atskirą posėdį šių pakeitimų aptarimui, tačiau kol nes, nes, nes primsime. Nes nesutarsime dėl darbo metodo, tol nepavyks mums pasiekti e, pažangos. Taip pat reikia atsižvelgti į praėjusios savaitės išvadas dėl biudžeto ir dėl daugiametės finansinės programos ir turėti omenyje tai, kad bus mažinamos tiesioginių išmokų lėšos ir plėtros ramšiams skirtos lėšos. Taigi, atsižvelgiant į šį kontekstą, e, Aš nemanau, kad mes galėsime e, nagrinėti tas kontroversiškas temas kaip ekologinis aspektas ir taip toliau. Taigi mes turime visuomet turėti omenyje biudžetinę situaciją. E, šie metai yra labai sudėtingi e, ūkininkams ir dėl oro sąlygų, ir dėl biudžeto karpimų. E, tačiau vis tik reikia pabrėžti tai, kad kai bus parengtos, parengtas biudžeto projektas, mes turėsime grįžti prie šios diskusijos. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad mes e, e, visi vieni kitus gerai pažįstame komitete ir manau, kad mes jau turime pradėti nagrinėti tokias labai aiškias sritis, turime dvišalių pagrindų ar kolektyviai aptarti tuos straipsnius, kurie yra labai prieštaringi, kontroversiški. Tikiuosi, kad bus kelionė į New Yorką tiems, kurie gerai dirbs iš tiesų mums reiks humoro jausmo, e, nes e, šitas darbas bus sudėtingas. Taigi aš manyčiau, kad visų pirma turėtume išskirti tuos straipsnius, kurie yra mažiau kontroversiški ir pradėti juos nagrinėti. Ir kai prieisime prie tų sudėtingų klausimų, jau būsime pasiekę šiokios tokios pažangos. Na ir galutinė mano pastaba. E, parlamentas E, jau balsavo dėl tam tikrų klausimų ir mes, pavyzdžiui, turime nutarti, ar laikysimės tos pozicijos, pavyzdžiui, dėl ekologinių tikslų. Manau, kad tai yra esminis klausimas, kurį turime dabar aptarti. Ar mes keisime tą kryptį, kuriame, e, kur, kurią, kurią pasirinko parlamentas. Taigi mes turime išsiaiškinti, kokia yra parlamento pozicija, e, kuri yra jau patvirtinta balsavimu ir mes turime nuspręsti, ar laikysime tos pozicijos, ar, ar keisime ją. Aš tikiuosi, kad e, turime įgaliojimus tą daryti. Aišku, mūsų laukia didžiulis darbas ir e, didžiausias abejonės man vis tik tai kelia biudžetiniai klausimai ir mes negalime tikėtis, kad ūkininkai darys daugiau e, siekdami gyvendinti BŽUP reformą, jeigu jiems bus suteikta mažiau lėšų. E, ir džiaugiuosi, kad pranešėjas parodė, išreiškė norą bendradarbiauti ir manau, kad mes turime e, tikrai sutarti dėl tvarkaraščio turime atlaikyti kolegų spaudimą, bet turime sutarti dėl tokio tvarkaraščio, kurio galėtume laikytis. Taigi, manau, tą turėtume padaryti jau iki kito mūsų posėdžio. Ačiū. Grazie. Ačiū. Jau aukščiau, anksčiau kalbėjome apie tą tvarkaraštį, kai aptarinėjame e, biudžeto klausimus ir finansinės programos aspektus. Jeigu bus mažinamas finansavimas bendrai žemės ūkio politikai, tai visą tai turės pasiekmių, žinoma, ir ekologinimui ir taip toliau. Martinas. Aš taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui, norėčiau padėkoti už jo ryštą bendradarbiauti. Mes manome, kad matydami, kad gavome apie 7 tūkstančius pakeitimų, turėtume galų gale vis dėlto parengti dokumentą, kuris būtų toks, kurio būtų galima pasitikėti, tuo labiau, kad ūkininkai tikisi iš mūsų aiškios politinės minties. Todėl mūsų parlamento atsakomybė yra didžiulė, ypač kai mes balsuosime dėl to oficialaus teksto, mes turėtume užtikrinti, kad teisinių požiūrių šitas tekstas būtų nepriekaištingas. Taigi balsavimas bus labai atsakingas, siekiant, kad dokumentas būtų geros kokybės. Žinoma, mes turime pagalvoti apie tuos metodus, kurie padėtų mums pasiekti užsibrieštų tikslų. Jeigu pažvelgtume į tuos pakeitimus konkrečiai, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į ketvirtos straipsnio pirmos dalies pakeitimus, tai jie yra suformuluoti 25 puslapiuose. Taigi reikia didėti daug techninio darbo ir mes turime pasiekti, kad greičiau suformuluotume mūsų politinį pasiūlymą. Ir žinoma, kalbant apie tuos politinius aspektus, tai galvodami apie tuos 600 pakeitimus susijusius su ekologinimu, mes turėtume juos įvertinti pagal tai, kaip jie atspindi bendrąją pranešimo kryptį. So, uh, Kitaip reikės prireikti, prireiks balsuoti du kartus dėl tos pačios temos. Taigi, siekiant kompromiso, reikia užtikrinti, kad jis būtų toks, kur, dėl kurio balsavus būtų tikėtina pasiekti kompromiso. Taigi mes turime būti pasirengę dėrėtis dėl galutinės teksto redakcijos ir žinoma, mes metų pabaigoje mūsų komitetas turės priimti galutinį sprendimą. Grazie, George. Martin. Tikoju, George. Martinas. Žinoma, mes jau nebegalime atsisakyti tos ambicingos reformos, mes esame įsipareigoję ir išsaugoti aplinką, nors susidurėme su šūsniu įvairiausių pasiūlymų. Turime įveikti didžiulį popierinį darbą. EPP pateikė įvairiausių pasiūlymų, kurie kartais yra e, labai prieštaringi, taigi ir frakcijos turi prisimti dalį atsakomybės arba suteikti įgaliojimus savo pranešėjams dėrėtis dėl dokumento galtinio teksto. Galvojant apie terminus, norėčiau pasiūlyti nenukrypti nuo numatytų e, datų Žinoma, reikia atskirti pakeitimus pagal jų pobūdį, pagal jų turinį, pagal pirmąjį ramstį ekologinės priemonės, ko gero bus pačios svarbiausios, o kitas dalykas jau ar mes vieni kitiems patinkame ar nepatinkame, svarbu, kad mes sutelktume visas jėgas ir nukreiptume jas į bendrą darbą. Iš tikrųjų, jeigu nebus numatyta pakankamai lėšų, tai tos ekologinės priemonės nebus įgyvendintos. Manau, kad šitas aspektas yra svarbiausias ir dėl jo galima paukoti ir kai kuriuos netokius svarbius programų tikslus. Kitas dalykas tai lėšų paskirstimas Europos mastu. Šis klausimas yra labai sudėtingas, svarbus ir šioje srityje mūsų laukia nelengvas uždavinys. Žinoma, siekiant kompromiso turėsime pasistengti netimti iš vienų per daug ir neduoti kitiems per mažai. Atimiausių metų frakcijose turėsime išsiaiškinti, kokie aspektai joms yra svarbiausi. Galbūt reikėtų pradėti nuo ekologinimo e, tikslų, o po to galbūt jau galėtume pratesti darbą aptardami kitus netokius svarbius klausimus. Reikia laikytis numatyto darbų grafiko kadangi mes negalime savo leisti vėluoti ir nepatvirtinti šios nuomonės laiku. Mes negalime savęs apgaudinėti, kad dar turime laiko, jeigu 14 metais nebus susitarta dėl finansinės perspektyvos, tai bus padėta 15 metais, tiesiog neturėtume savęs e, apgaudinėti. Ester Delange. E Ačiū pirmininkė. Gaila, kad skiriame laiką šioje diskusijoje tam, kad aptartume, kaip diskutuoti visus klausimus. Būtent to ir užsimame ir mes vėluojame palyginti su kitais komitetais. Bijau, kad jeigu nepaskubėsime, tai apskritai iškrisime iš konteksto ir iš pačios diskusijos. gal netgi ir sutarus visiems BŽUP dar pati savime nebus įvykdyta. Aš turiu pasiūlymą. Manau, kad e, kolega labai aiškiai pasisakė apie dubliavimąsi ir tai, kad mums reikia geresnės ir aiškesnės struktūros. Ir pranešėjas sako, kad nori viską aptarti su šešėliniais pranešėjimais ir tai tikrai reikalinga. Tačiau dar prieš tai mums reikia aiškios struktūros, kuri būtų aiški visiems narė, komiteto nariams, kad visiems būtų aišku kaip vyksta diskusija. Mūsų frakcijoje yra 8A e, tipo pakeitimai, e, keletas B tipo pakeitimų. E, tie B tipo pakeitimai reiškia, kad nuomonės išsiskiria ir toliau yra C tipo pakeitimai, kuriems reikia daugiausia laiko diskusijoms. Taigi sekretoriatas turėtų galbūt aiškiai išdėstyti, kokie yra Mm, pakeitimų tipai ir taip toliau. Mums reikia turėti būtent tokią struktūrą ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai, frakcijų mm, vardu turėtų kalbėtis. Tačiau, aišku, neužteks, kad susitartų tarpusavį penki ar šeši nariai, kurie mm, pasakytų visiems kitiems komiteto nariams ir parlamento nariams, kaip bus dirbama, kas nuspręsta ir taip toliau. Mums visiems reikia turėti aiškę struktūrą ir bijau pirmininkė, kad mums reikės daugiau posėdžių šiam klausimui. Taip, mes visi turime mesti visus kitus darbus ir uh, dažniau susirinkti ir dažniau kalbėtis apie pačius kontroversiškiausius C tipo pakeitimus ir klausimus. Ačiū, Ester. Pateikėte konkretų pasiūlymą. Ir iš tikrųjų, jeigu šis komiteto posėdis baigsis laiku, tai norėčiau toliau dėl visko susitarti su koordinatoriais ir pranešėjų, taip pat šešėliniais pranešėjais. Aišku, sekretoriatas taip pat turėtų dalyvauti ir padėti mums e, susitvarkyti su tuo didžiuliu pakeitimų skaičiumi. Daug tų pakeitimų iš tikrųjų dubliuojasi. Brita, dėkoju. E pastebėjau, kad mes kalbame apie tai, kaip mes praktiškai gyvendinsime e, šį darbą, kaip suderinsime šį klausimą su biudžetu, bet nekalbame apie tai, kuriuos liečia ši reforma. Tada man atrodo, kad mes neturėtume tiek daug e, pakeitimų, nes mes jau anksčiau diskusijose galėjome pastebėti, kaip išsiskiria mūsų nuomonės ne tik tarp atskirų frakcijų, e, bet ir frakcijų viduje. Taigi manau, kad e, neturime pamiršti, kad mes nepamiršti ūkininkų, turime galvoti, kaip jie galės įgyvendinti šitą reformą praktikoje, kiek e, kažkokių šalutinių kaštų kils, e, atsiras jiems įgyvendant šią e, reformą, kiek atsiras papildomo, pa, papildomos biurokratijos. Todėl neveltui buvo pateikti pakeitimai atmesti šią reformą, nes mes e, nuolat susidurėme su vis augančiu biurokratiniu aparatu ir nežinome, kaip su tuo kovoti. Taigi, manau, jeigu mes kalbame apie biurokratijos mažinimą Europos e, lygmenių, mes turime galvoti, kaip tą įgyvendinti e, praktikoje. Taigi, turime galvoti, kam mes skiriame šią reformą ir ar mes norime kažko pasiekti šią reformą ar mes tiesiog norime didinti biurokratijos naštą. Dėkoju, Brita. Ponas Sekirerski. Prieš porą mėnesių mes sakėme, kad dirbame su pakeitimais ir rengėme galutinę poziciją ir nelaukiame grįžčių sprendimų dėl biudžeto. Ir aš manau, kad mes ir toliau turėtume laikytis tos pačios nuostatos. Mes neturėtume pasiduoti dabar kai kuriems tokiems teiginiams, kai sakoma, kad turime atsižvelgti į galimus biudžeto pakeitimus. Mes turime priimti savo poziciją ir pažiūrėti, kokia bus reakcija ir parlamente, ir valstybėse narėse. Ir savo pakeitimuose mes neturėtume laikytis tokios pozicijos, kad turime atsižvelgti į tai, kad yra galimi biudžeto apkarpimai. Tokiu būdu mes tiesiog na, prarastume jau visą tai, ką iki šiol mes esame nuveikę. Yra pranešimai mm, susiję su sanglaudos politika dar prieš vasaros atostogas buvo regioninės plėtros komitete priimti atitinkami pranešimai. Ir yra susidaręs tam tikras klimatas palankios aplinkybės ar tendencija stiprinti regi... sanglaudos politiką. Kalbame apie sanglaudos politikos draugus, Ir kalbame apie tai, kad regioninė plėtra yra susijusi ir su kaimo plėtra. Tai ir mūsų bus paklausta, kokie yra mūsų veiksmai, ką mes nuveikėme. Svarbi mums ir sanglaudos politika Ir e, mes negalime sutikti su tokia nuomonė, kad sanglaudos politika būtų remiama ir to pačiu sakoma, kad kaimų plėtros politika gali dar palaukti. Tai mes turime, aišku, turėti aiškę savo poziciją ir aiškiai suvokti, kokios mes laikome e, krypties. Ačiū. Grazie, Sigirski. Ulrik Rodust. Ačiū, panas e, Sekerski, Ulrike Rodost. Labai įdėmiai klausiausi diskusijos ir norėčiau aiškiai pasakyti tokį dalyką. Aš pati žuvininkystės komitete pateikiau išnagrinėjau virš 2000 pakeitimų Ir kalbant apie pakeitimus dėl tiesioginių išmokų žemės ūkio srityje, galima m, mm, pasakyti tokį dalyką, kad e, aš dalį savo atostogų skyriau e, pakeitimams, kiekvieną iš jų nagrinėjau atskirai ir, ir galėjau konstatuoti, kad dauguma pakeitimų yra, e, buvo visiškai tapatus. E, tiesiog tai yra tas pats tekstas, tik kitaip suformuluotas ir netgi tie pakeitimai yra pateikti skirtingų frakcijų. frakcijų. Taigi aš manau, kad tokius tekstus e, primetė lobistai ir po jais tik buvo parašyti parlamentarų, pa, parašytos parlamentarų pavardės. Taigi mes turime svarbų sprendimo instrumentą ir ką mes darome. Mes patys iš savęs tarsi atimame tą priemonę. E, teikdami krūvas pakeitimų, kurie yra tapatus, kurie e, keičia pagrindinį dokumentą tik e, keliais žodžiais. O jeigu mes kalbėsime apie turinį, tai, tai tuomet liks tik tai keli šimtai pakeitimų. Aš e, norėčiau paprašyti visų parlamentarų pasvarstyti, ar ir ateityje žadame taip apsunkinti savo darbą, ar e, ateityje uh, E, galbūt dar norime teikti dar daugiau negu 7 tūkstančiai pakeitimų. Dėl diskusijų frakcijose. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad e, per praėjusius mėnesius mes labai daug diskutavome apie žemės ūkio reformą ir mano frakcija nori BŽUP reformos, e, ekologizuotos reformos ir, ir aš esu šimtų procentų tikra, kad šiuose pakeitimuose nėra daug kažko naujo. Man atrodo, kad iš tiesų bus e, sunku e, tiems, tai bus didelis darbas tiems, kurie nagrinės visus e, pakeitimus, kiekvieną jų atskirai, tačiau kalbant apie diskusijas frakcijose, tai iš tiesų kils sunkumų, nes jeigu anksčiau nebuvo nagrinėta šita tema, tai negalima dabar sakyti, kad mes siekiame reformos. E, tai yra jau per vėlų, dabar yra laikas kalbėti apie šio dokumento esmę ir turinį. Dėkoju, Ulrike. Aš taip pat pastebėjau, tą patį, ką pasakė ponia Rodust. Pirmą kartą paaiškėjo, kad už tų uh, pakeitimų slepiasi netgi ir vyriausybės. Ir mes matome, kad skirtingos frakcijos pateikia tokius pačius pakeitimus. Tai reiškia, kad aišku yra ir lobistai, veikia ir lobistai, bet taip pat ir e, matome, kad taryba čia veikia žymiai e, stipriau, negu mes įsivaizduojame. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti diskusijos pradžioje. E, Taigi kalbėsiu trumpai, pateikti daugybę pakeitimų ir mes turime skirti pakankamai laiko ir rimtai pažiūrėti visus e, pakeitimų pasiūlymus. Aš e, turiu pasakyti, kad na, neįsivaizduoju, kad galėtų iš tikrųjų išsipildyti tos liūdnos prognozijas, kad žemės ūkio politikai skirtos lėšos bus apkarpytos. Aišku, ne vienas iš mūsų to nenori, to norėti galėtų nebent tie, kas nesupranta, kokie uždaviniai kyla ES ūkininkams. Aišku, tie uždaviniai yra didesni ir sudėtingesni negu tie, kurie buvo keliami formuojant 2007-2013 metų perspektyvą. Ir vis dėlto manau, kad mūsų galutinių darbų susijusių su biudžetu rezultatai bus tokie, kad lėšos žemės ūkiui nebus sumažintos. Ir aš norėčiau iškelti dar vieną klausimą, apie kurį jau nekartą čia esu kalbėjęs. Būtent išmokų paskirstimo klausimas ir teisiniai aspektai. Aš norėčiau, pirmininkė, dar kartą jūs, jums priminti šios klausimus, kuriuos jau esu kėlęs ir manau, kad galbūt kompetitingi ekspertai turėtų įsigilinti į komisijos pasiūlymus dėl tiesioginių išmokų paskirstumų. E, kai kurie ekspertai teigia, kad komisijos pateikti pasiūlymai kertasi su sutartimi ir kad e, neužtikrinama valstybių narių diskrimi, nediskriminacija, kad gali būti diskriminuojamos kai kurios valstybės narės ir kai kurių valstybių narių gamintojai. Išmokos gali skirtis Bet e, tai gali būti tik su viena sąlyga, būtent, kad turėtų būti objektyvus e, tų skirtingų išmokų e, kriterijai, tačiau tokių kriterijų nėra, nes na, yra remiamas istorinėmis išmokomis, tai reiškia, kad tie, kurie turėjo daug, toliau turės daug, kas turėjo mažai, toliau turės mažai. Ir tokie kriterijai nėra objektyvus, negali būti vadovaujamasi tokiu principu, tai iš tikrųjų netinkama. Taigi ir toliau, dirbant aš ir toliau, reikalausiu, kad šis teisinis klausimas būtų vienareikšmiškai išspręstas. Ir aš dar kartą kartoju e, šį savo klausimą, šį pasiūlymą siūlau dar kartą aptarti šios klausimus ir įtraukti kompetitingus ekspertus. Aš galiu pasakyti, kad Lenkijos parlamente yra pateiktos atitinkamos ekspertizės ir vienareikšmiškai juose matyti, kad komisijos pateikti pasiūlymai netitinka e, sutarties dėl ES veikimo nuostatų. Ačiū. Grazie. Viceprezidente Vacevoski, adesso la parola. Dėkuoju, kolega Vočiakovski. Albertas Des. Ačiū pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, norėdamas pakalbėti apie tolesnį mūsų darbą. Buvo paminėta, kad yra pateikti 7000 pasiūlymų ir tie pasiūlymai verčia mane galvoti, kad reikalinga ir parlamento veiklos reforma. Manyčiau, kad reikėtų pateikiant frakcijos pasiūlymą gauti bent dešimties frakcijos narių parašus. Manyčiau, kad tokia praktika pasiteisintų ir tuo met pasiūlymų nebūtų tiek daug. Jeigu parlamentas nesutiks su tokiu pasiūlymu, tai artimiausių metų galime sulaukti 20 ir 30 tūkstančių pakeitimų siūlymų. Taigi ateityje reikėtų pagalvoti, kaip padaryti parlamento darbą veiksmingą, kaip sumažinti posėdžių skaidžių ir žinoma, visą tai galėtų padėti įveikti, jeigu mes įvykdytume mūsų darbo veiklos reformą. Dėkuoju, kolegai Albert. Galbūt po šio posėdžio galėsime apie tai pakalbėti po to, kai pasikeisime nuomonėmis dėl mūsų veiklos metodo. Komisijos atstovas Pačeko. Ačiū pirmininkė. Dabar manyčiau, galėčiau pasakyti, kad mes pritarėme jūsų nuomoniai. Žinoma, komisija laukia parlamento o, nuomonės po to, kai bus e, aptarti visi pasiūlymai ir mes laukime jūsų nuomonės ir esame, pasireng, esame pasirengę e, suteikti jums visą informaciją ir e, visomis išgalimis jums padėti. Tu ir suprasdami, kad šitas darbas yra labai sudėtingas. Podemos alterá-la, portanto, temos que procurar fazer. Colega Santos. Dabar Turime pagalvoti, kaip įveikti tuos sunkumus ir kaip šitą iššūkį paversti galimybę. Mes turime apsispręsti dėl darbo metodo. Tikiuosi, kad mūsų posėdžio metu išsakytos mintys bus naudingos mūsų darbe. Kolegos pateikė įvairiausių pasiūlymų Vienas iš tokių buvo tą greening, ekologinimą padaryti svarbiausia mūsų diskusijų tema. Aš galvoju, jog mes pragmatiškai pažvelgsime į visus pasiūlymus. Kolega Lions pateikė pavyzdžių, kurie rodo, kad gali būti tam tikrų sąlyčio taškų tarp mano pasiūlymo ir frakcijų nuomonės. Buvo pasiūlyta numatyti ekologinimo sertifikatų sistemą. Toks pasiūlymas yra naudingas turint omenyje e, supaprastinimą turint omenyje tą komisijos siūlomą katalogą, kuris padės įgyvendinti ekologinės priemonės žemės ūkyje. Svarbu, kad būtų supaprastintos patikros procedūros, kad būtų neiškraipama ma, ma, konkurencija žemės ūkio srityje, o valstybės narės pačios turėtų užtikrinti, kad tos ekologinės priemonės būtų lankščiai įgyvendinamos vietose. Norėčiau atsižvelgti ir į tuos, kurie siūlo labai išsame įvairiausių priemonių, iš, išsamų priemonių sąrašą ir taip pat norėčiau pritarti tiems, kurie norėtų apsiriboti tik tam tikrų meniu, tam tikrų trumpu sąrašu, kuris leistų vienodai traktuoti visų šalių ūkininkus. Kaip ten bebūtų, suderinti visas šias nuostatas ir pasiūlymus nebus lengva, bet mes esame pasirengę įsigilinti į visus jūsų išsakytus klausimus, nuogastavimus ir aš tikiuosi, kad galėsime pragmatiškai žvelgti į visus kilusius iššūkius ir įveiksime šitą sunku uždavinį. Dėkoju kolegos, dėkoju visiems už šią diskusiją. Taigi mes dabar turėsime dirbti kartu su sekretariatu, kad e, įvestume kažkokią struktūrą e, tarptų 7000 pakeitimų. Turėtume taip pat nuspręsti e, dėl kažkokių kriterijų, kaip surušiuoti tuos pakeitimus. Taip pat turime nepamiršti parlamento atsakomybės, nes pagal Lisabono sutartį parlamentas turi žymiai didesnį atsakomybę ir mes visi siekiame geros reformos, kuri iš tiesų kažką mm, duotų šiam sektoriui ir padėtų išspręsti e, šio stambaus ūkio sektoriaus problemas. Kito posėdžio datos yra rugsėjo 17 ir 18. E, rugsėjo 17 dieną posėdžio pradžia 15 val. Rugsėjo 18 9, 9 val. Taigi baigiame posėdį, o po 5 minučių vyks koordinatorių posėdis.